Colleghi, la sessione di questo pomeriggio si apre su questioni di grande attualità. Il primo tema. Šiandien po pietų kalbėsime apie politinę situaciją Egipte, apie jos e, pablagėjimą. Perinamojo link demokratijos laikotarpiu. Atrodo, kad demokratija dar toli šioje valstybėje. Prieš pat pirm, pir, e, prezidento rinkimus Egipto armija apsupo parlamentą ir neleido parlamentarams patekti į plenarinių posėdžių salę. Buvo motivuojama, kad konstitucinis teismas priėmė sprendimą jog pastarieji rinkimai į žemosios rūmus buvę neteisėti. Taigi kariuomenė buvo paraginta atsitraukti, tačiau kariuomenė remia vieną iš kandidatų, o tačiau iš esmės neaišku, kas e, laimėjo rinkimus, bet kariuomenė teigia, kad ji vykdo naujojo būsimo prezidento įgaliojimus, kuris juos perims birželio 30 dieną kalbant apskritai apie perinamąjį laikotarpį link demokratijos, reikėtų pasakyti, kad mes kalbėjome su Šiaurės Afrikos reikalų įgaliotiniu. Norėčiau pasveikinti mūsų svečią ir paprašyti, kad jisai pakomentuotų, kokia situacija Egipte, kaip jis ją vertina ir kad jisai pasakytų, kokios perspektyvos įvykių raidai artimiausiomis savaitėmis, taip pat kokios pozicijos laikosi musulmonų brolijos kandidatas ir, ir RD, kokią poziciją ir taip pat kokios nuostatos laikėsi Egipto kariuomenėje. Taigi suteikiu žodį Migereliai. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galimybę pasidalinti turimą informaciją, aptarti tai, kas vyksta Egipte ir kitose arabų pasaulio valstybėse. Manau, kad reikėtų išskirti keturis politinius įvykius pastarųjų savaičių Egipte. Ketvirtadienį Konstitucinis teismas priėmė du svarbius e, sprendimus politinė prasme. Pirmasis buvo susijęs su tuo, kad Ahmedo Šafiko kandidatūra, tai buvęs e, armijos generolas ir prezidento Mubarako e, ministras pirmininkas galėjo kelti savo kandidatūrą antrajame rinkimų ture. Tuo pat metu kai buvo išduotas leidimas Ahmedui Šafikui dalyvauti antrajame rinkimų ture, Konstitucinis teismas nusprendė, kad e, įstatymas, pagal kurį buvo surenkti parlamento rinkimai ir pagal kurį buvo išrinktas trečdalis parlamento narių vienmandatės rinkimų apygardose, o ne per partijų sąrašus. Taigi Konstitucinis teismas nusprendė, kad šis įstatymas neatitinka Konstitucijos. Ir remdamasis tuo sprendimu Konstitucinis teismas panaikino žemųjų Egipto parlamento rūmų rinkimo rezultatus. Tai yra liaudės susirinkimo rinkimų rezultatus ketvirtadienį buvo primti tie du politinė prasme svarbus sprendimai. Po to šeštadienį ir sekmadienį vyko antrasis prezidento rinkimų turas. Ir sekmadienio vakare buvo paskelbtas konstitucinis dekretas, kurį paskelbė aukščiausiųjų karinių pajėgų taryba ir kuriame teigiama, kad paleidžiamas parlamentas pirmiausia, o antra, teisė, kurios valdžios galios yra perdodamos aukščiausiai karinių pareigų tarybai. Taigi, e, dabar susiformavo tokia ypatingai padėtis, Kalbant apie prezidento rinkimų rezultatus, preliminarius rezultatus, noriu pabrėžti, jie kol kas nėra oficialūs. Musulmonų brolijos kandidatas Mohamedas Morsi antrajame rinkimų ture gavo maždaug 52 procentus balsų. Tačiau jo konkurentas Ahmedas Šafrik kariuomenės kandidatas ginčia e, šių rinkimų rezultatus. Oficialūs rinkimų rezultatai bus paskelbti po dviejų dienų, tai yra 21 birželio. Šiuo metu e, Ponas Mursi teigia, kad surinko 52 procentus balsų, Ahmedas Šafikas ginčia šios pre, preliminarius rinkimų rezultatus, o ketvirtadienį, birželio 21 dieną, turėsime oficialius rinkimų rezultatus, kurie bus paskelbti. Mūsų stebėtojai vietoje teigia, kad antrasis rinkimų turas vyko pakankamai ramiai. Tai reiškia, kad rinkimai tikrai nebuvo tobuli nes rengiantis rinkimams administracinių požiūrių buvo tam tikrų pažeidimų, kurie buvo užfiksuoti, tačiau visų administracinių pažeidimų ir trūkumų visuma neleidžia abejoti bendrais rinkimų rezultatais. Kitaip tariant, nesvarbu, kokių pasitaikė pažeidimų ar trūkumų, jie nėra pakankami, kad abejotume Mohamedo Morsi pranašumu prieš Ahmedą Šafiką. Taip teigia mūsų ekspertai vietoje. Ir jeigu e, parašytumėt manęs guldyti galvą už šios rezultatus, tai aš galiu tik tai, vėlgi, to nedaryčiau, bet pasiremčiau mūsų ekspertų teiginiais ir turime palaukti, kol bus paskelbti birželio 21 dieną oficialūs rinkimų rezultatai. Dar keletą žodžių norėčiau tarti apie faktą įvykusi sekmadienio vakare. Kariškiai paskelbė konstitucinį dekretą, kuriuo e, teis, visi e, teisėkuros įgaliojimai e, perduodami kariškiams, paleidžiant žemusius parlamento rūmus. Be to, kariškiai teigia, tie konstitucinė asamblėja, kuri buvo įsteigta prieš kelias savaitės ir kuri iki šiol neturėjo galimybės rimtai dirbti. Jeigu ši konstitucinė asamblėja to jau pat nepradės e, veikti, kad kariškiai e, patys įsteigs naują konstitucinę asamblėją, kuri renks naują šalies konstituciją. Be to, kariškiai teigia, kad e, jie pasilieka savo teisę vetuoti būsimą konstituciją, jeigu manytų, kad būsimosios konstitucijos koks nors straipsnis neatitinka aukščiausių šalies interesų, tų, e, kuriuos jie kariškiai įsivaizduoja, jie paslieka savo teisę vetuoti konstituciją. Taigi galime puikiai konstatuoti, kad demokratijos požiūrių čia nėra apie ką kalbėti. E, nuo dešimt, nuo 11 metų e, vasario iki Liepos mėnesio kariškiai, paneiškiai tiek ponė e, Ašton, tiek e, kitiems aukštorango tarptautinės bendruomenės pareigūnams, kad yra pasirengę grįžti į kareivinės, tačiau dabar jų elgesys yra visiškai kitoks. galime daryti išvadą, kad reikia palaukti oficialių prezidento rinkimų rezultatų ir žiūrėti, kaip įvykiai klostysis toliau e, ir kaip bus sudaroma naujoje šalies vyriausybė, tačiau visiškai aišku, kad e, per artimiausius mėnesius kariškiai savo rankose laikys e, teisėkuros galės ir turės teisę įsteigti naują konstitucinę asamblėją. Ir trečias dalykas, kariškiai galės vetuoti bet kurį E, būsimosios konstitucijos straipsnį, kuris jų manimų prieštarautų šalies nacionaliniams interesams, taigi kyla didžiulis susirūpinimas dėl e, būsimųjų Egipto e, reformų ir, ir permainų. Praėjusią savaitę, birželio 13 dieną, teisingumo ministras paskelbė įsaką, kuriuo kariškiams suteikiama teisė sulaikyti civilius gyventojus ir e, kiltų klausimas dėl tokio įsako paskelbimo motyvų ir po, politinių padarinių. Turint omenyje, kad rinkimai vyko pakankamai sklandžiai po beveik 60 metų autokratinio valdymo režimo. Nepaisant šių aplinkybių, kariškių struktūros priėmė tam tikrus svarbus sprendimus, kurie kelia susirūpinimą visiems demokratijos šalininkams, visiems tiems, kurie uh, E, reiškia savo paramą demokratiniams permainoms šalyje. Europos Sąjunga šiuo metu, manau, kad turėtų pakartotinai išreikšti savo paramą demokratinėms permainoms Egipte ir pareikšti savo, patvirtinti savo pasirengimą, be jokių išlikų dalyvauti demokra... E, dialogė su demokratiškai išrinktomis valdžios institucijomis ir tikiuosi, kad tai bus, bus mašalies prezidentas ir vyriausybė. Taip pat turėtume priminti kariškiams jų pažadą perduoti valdžią civiliams iki birželio pabaigos. E, kaip suprantu, šiuo metu jie nėra pasirengę to daryti, nes e, paėmė keliams mėnesiams į savo ranką statymų leidžiamąją valdžią Taip pat turėtume stengtis, kad naujos konstitucijos rinkimo procesas būtų kuo labiau integruojantis, kad į jį galėtų įsitraukti visi Egipto visuomenės sluoksniai. Ir prieš baigdamas noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad turime paraginti Egipto visuomenę imtis, imtis visų priemonių tam, kad e, nustotų blogėti ekonominė padėtis, pasirašant atitinkamą sustarimą su Tarptautiniu valiutos fondu ir e, atitinkamai gauti paramą iš ES. Taigi tiek bendrais brožais būtų galima pasakyti apie dabartinę padėtį. Ačiū. Dabar bus galima užduoti klausimų. Ponas Salafranka, ačiū, kad atvykote su mumis pasidalinti mintimis apie paskutinius įvykius Egipte. Jūs kalbėjote apie ES ekspertų vertinimą, kaip jį vertino antrąjį prezidentų rinkimo turą. ES nebuvo pakviesta nusiųsti stebėtojų misiją. Suprantu, kad tai buvo ekspertų komanda. Norėčiau žinoti, kiek ekspertų dalyvavo toje misijoje ir ką mano kiti tarptautiniai stebėtojai, kurie buvo pakviesti stebėti rinkimų. Taip pat norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Jūs e, sakėte, kad rezultatai yra e, dar negalutiniai. 52 procentus tariamai surinko tas, kuris laiko save laimėtoju, kas bus, jeigu kitas kandidatas norės apeliuoti, norėti už, užginčyti šitos rezultatus? Ar yra tam tikra instancija, tam tikra institucija, į kurią galima būtų kreiptis, norint tą padaryti? Dar vienas klausimas apie antrąjį elementą iš tų, kurios, apie kuriuos kalbėjote. Tai būtent asamblėjos atšaukimas dėl to, kad nebuvo e, nesilaikoma atitinkamo įstatymo. Uh, jeigu, jeigu parlamento, jeigu rinkimai laikomi neįvykusiais ar neteisėtais, turėtų būti sušaukti e, nauji rinkimai. E, kaip manote, ar nereikėtų sušaukti naujų parlamento rinkimų? Žinoma, ir prezidento rinkimai buvo abejotini, dabar prezidentas turėtų skirti ministrus, suburti, susi, susidaryti turėtų vyriausybę, bet dabar keista situacija susidaro, nes nėra vyriausybės, nėra e, piliečių išrinkto parlamento. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę Ar nemanote, kad dabar reikėtų sukviesti parlamento rinkimus, kad būtų užpilita šita, e, šitas, e, šita susidariusi tuštuma? Ačiū, pirmininkė. Secondo intervento, kolega Gomes, sempre tre minuti. Pone Gomes, trys minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Ačiū ponė Mingarelį už jūsų pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad man labai liūdna dėl įvykių Egipte, bet visai nesistebiu. Buvau viena iš tų, kuri lydėjo per referendumo dieną lydėjau mūsų parlamento pirmininką į Egiptą ir mačiau, kaip iš tikrųjų žmonės džiaugiasi, kad gali pirmą kartą laimi, e, balsuoti. Mes bendravome su visuomenė ir su valdžios institucijom ir matėme, kad tikriausiai nevyks viskas sklandžiai. Manau, kad reikia atvirai pasakyti atsisakymas įleisti ES rinkimų stebėtojus yra labai reikšmingas. Tai reiškia, kad tie rinkimai nėra skaidrus ir demokratiški. Tai yra aiškus ženklas. Ir dabar mes iškėlėme klausimą, dėl moterų, kurios turėjo įrodyti, ar jos nekaltos ar kaltos. Šitą klausimą mes irgi kėlėme, klaus, kėlėme klausimą, ar buvo nubausta už žmogaus teisų pažeidimą su šitom moterims. Arba, pavyzdžiui, kas darosi sena, seniai. Pavyzdžiui, šiame parlamente mes kalbėjome su žmonėmis iš Eritrėjos, kurie vardijo baisius nusikaltimus Sinajuje. Žmonės yra privartaujami, pardavinėjami, e, vyksta baisūs nusikaltimai ir yra pakankamai įrodymų, net nufilmuota yra. Tai yra tikrai ta sritis, už kurią reikėtų bausti Egipto karinės pajėgas. Ir nematome, kad būtų kas nors daroma Senajuje. Taigi, ponas Mingarelis išsakė labai svarbius punktus, bet taip pat labai svarbu, kad ES ir ponė Ešton paaiškintų, kad mes irgi išmokome savo pamokas ir reikia imtis veiksmų ten, kur reikia imti veiksmų. Ir aiškiai kalbėti su Egipto vyriausybė. Norėčiau užduoti klausimą. Mes gavome neseniai e, pranešimą apie vertinimą mm, arabų pasaulio vystimos, arabų pasaulio nuos padėties. Ir ten kalbam apie tai, kad e, ekonomikos augimas bus orientuojamas į darbo vietų kūrimą. Taip, e, tai yra bet kokios demokratijos pagrindas ir taip atsakoma į žmonių e, lūkesčius. Ką ES gali padaryti, kad paremtų šitą tikslą? Žinoma, jeigu vyriausybė nedemokratinė, negalėsim dirbti tiesiogiai su jie, bet gal kaip nors galime padėti pilietiniai visuomeniai. Ačiū. Brantneris. Thank you, Mr. Mingarelli. Merci. Ačiū, ponė Mingarelli. Dėkuoju už jūsų pasisakymą, už jūsų vertinimą ir už tai, kad jūs sakėte savo nuomonę. Iš tikrųjų labai graudu stebėti tai, kas vyksta. Mes turėjome daug kontaktų ir su Egipto piliečiais, kurie e, parodė daug drąsos ir daug turėjo lūkesčių ir dabar Žinoma, žmonės turi savo tam tikrą viziją ir jie žinojo, kur link jie norėtų pasukti. Norėčiau nu, pakalbėti apie pagalbą, ekonominę pagalbą, finansinę pagalbą. Tačiau pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokias politinės sąlygas mes turėtume sieti su tokia pagalba. Aš žinau, kad tarptautinės valiutos fondas e, suformuluoja automatinės sąlygas, prielaidas, tačiau vis dėlto reikėtų e, pateikti ir konkrečius reikalavimus iš mūsų pusės. Neits. Ačiū, pana pirmininkė, pirmiausia, noriu atsiprašyti pana Mingerėlio už tai, kad negirdėjau pirmosios jo pasisakymo dalies, tik tai pabaigą. Čia pritariu tiems būkštavimams ir susirūpinimui, kurį pareiškė mano kolegos. Pirmiausia, turėtume pamėginti išgelbėti demokratijos procesą arba gražinti į senas vėžės. Taip pat uh, manau, turėtume nepamiršti ir e, patirties prieš 15 metų susijusios su įvykiais bandant demokratizuoti Alžyrą ir e, e, antrojo prezidento rinkimo turo rezultatų anuliavimą, turint omenyje, kad tie rezultatai mums nebuvo labai primtini. Taip pat suprantu kolegas kaip Ana Gomes, kurie logiškai e, tvirtina, kad jeigu e, daugiau reiškia daugiau, tai mažiau atitinkamai reiškia mažiau. Tačiau manau, kad niekas nėra suinteresuotas, kad e, šis regionas pradėtų vystytis mums visiškai neprimtina linkme. Galbūt galėtumėte pasidalinti savo mintimis apie galimas priemonės, kurios padėtų mums kaip įmanoma labiau išsaugoti tą demokratizacijos e, ir rinkimų procesą, kuris vyksta. Pana Tenakų žodis. Ačiū, pana pirmininkė, pradėjome nuo arabų pavasario, su juo sėdami e, didžiulės viltis, pavadiname tą procesą arabų prabudimu. Nežinau, kaip istorikai vėliau nuspręs jį pavadinti, tačiau dabar e, atrodo, kad rezultatai nėra labai džiuginantis. E, šimtasis kandidatas yra musulmonų brolyjos, neaišku kaip toliau įvykiai rutuliosis, noriu paklausti pono Minderelį, kas atsitiks, jeigu prezidentas Morsis pareikalaus persidėrėti dėl taikos sutarties su Izraeliu. Amerikos kongresas teigia, kad sustabdys savo pagalbą, o pratesant ponios Gomes minti e, dėl principo mažiau už mažiau galbūt e, mums verčiau reikėtų pasvarstyti, kokią e, taikos proceso e, palaikymo užtikrinimo architektūrą ir sandą reikėtų pasitinkti. Taip pat noriu paklausti dėl krikščionių persikėjimo Egipte ir būtinybės išlaikyti Egiptą kariuomenį neutralią poziciją ir apsaugoti uh, E, vergingiausius visuomenės sluoksnius. Šiuo metu Egiptas išgyvena sunkius laikotarpius, tris kartus sumažėjo pajamos iš turizmo, investicijų nėra. E, nuo Saudo Arabijos paramos finansinės šalis tapo smarkiai priklausoma. Ir čia reikia nepamiršti sąsajų su salafistais. E, galbūt, ponė Mingerėlė, galėtumėte pakomentuoti visus šios nerimo keliančius aspektus. Meyer. Mayer. Ačiū, paskutinis ponas Mayeris. Ačiū, aš irgi norėjau padėkoti ponui Mingareliui. Jis apibūdino baisę tikrovę. Baisę tikrovę turint galvoje arabų pavasario tikslus. Aš pritariu tiems, kurie būdami Egipte sako, kad tai įvyko konstitucinis perversmas karinių pajėgų taryba pareiškė dekretą ir stipriai išplėtė savo įgaliojimus, netgi ketina paleisti parlamentą. Tai tikrai labai baisus scenarius ir Tanhyre dabar laukiame žinių iš Tanhyro, nes tikrai padėtis gali E, dar labiau susikomplikuoti, nes jeigu pavyko nuversti Mubaraką, neaišku, ką dar galima padaryti, ypač dabar, kai, atsirado, kai įvyko šitas konstitucinis perversmas. Ant vieno plakato tančyre parašyta, revoliucija prašė duonos, laisvės ir visuomenės teisingumo, socialinio teisingumo, o gavome miliciją ir karinę policiją. Manau, kad čia yra visiška teisybė ir manau, kad piliečiai jaučiasi išjuokti, nes jie tikrai labai mm, stengiasi mobilizuotis ir nuversti diktatorių, o dabar prieš juos įvyko šitas perversmas. Deja, padėtis yra labai sudėtinga, labai sunki ir tikiuosi, kad mes ES prisidėsime prie to, kad šitas perversmas būtų nutrauktas ir kad visuomenės valia visgi paimtų viršų Egipte. Ačiū. Bene, allora lasciamo al dottor Ming. Kągi, dabar Išklausysime pono Mingerelio. Atsakydamas į pirmąjį pana Salafrankos klausimą, galiu pasakyti, kad čia kalba eina apie kelis ekspertus, kurie buvo nusiųsti į Egiptą stebėti rinkimų ir pateikti rekomendacijų, kuriais būtų siekima pagerinti padėtį ateityje. Tai nieko bendro neturi su ta misija, kuriai vadovavote Alžyre arba su pono Galer vadovaujama misija Tunise. Tai yra tik tai saujelė ekspertų ir nieko daugiau. Jeigu e, jūs manote, kad e, Arba jeigu jūs norite paklausti, ar ta saujelė ekspertų galėtų suformuoti mūsų nuomonę, tai dar Karterio centras ten veikia ir mūsų atstovybė vietoje palaikė ryšius su visomis e, rinkimų, rinkimų stebėjusiomis organizacijomis. Ir e, ta informacija, kurią gavome, kuri mums buvo perduota e, į Briuselį, e, remdamėsi galime daryti išvadą, kad rinkimai tikrai nebuvo tobuli, tačiau nepaisant trūkumų ir pažeidimų pasitaikiusių, jie veikiausiai nebuvo pakankamai svarbus, kad padarytų lemiamą įtaką galutiniams rinkimų rezultatams. Dar kartą kartuoju, kad tai yra pirminis įspūdis, toks empirinis. Mes remiamės ekspertų išvadomis, tačiau ne vien tik jų, taip pat ir įvairių nevyriausybinio organizacijų, kitų organizacijų, kurios stebėjo vykusius rinkimus Egipte. Kies klausimas, jeigu e, Šafikas oficialiai uh, e, ginčius rinkimų rezultatus, kaip mes elgsimės. Rinkimų komisija uh, paskelbs e, e, oficialius rinkimų rezultatus ir tikimės, kad pralaimėjęs kandidatas juos pripažins. Jeigu ne, tuomet e, Konstitucinis teismas turės priimti atitinkamą sprendimą ir čia galima tikėtis įvairių scenarijų, taigi negaliu Jums atsakyti į šį klausimą konkrečiai. Mes galime tik tikėtis, kad bus laikoma, įs, laikomasi įstatymų ir e, kad atitinkamų institucijų sprendimai e, bus gerbiami. Jeigu jie nebus gerbiami, tai nežinau, kas bus toliau. Pone Neits e, puikiai suformulavo, galbūt vieną iš būsimų scenarių, nes net jeigu vykstantis procesai mums nėra visiškai priimtini ir net ir piktindamėsi tariamą, ne visai tariamą revoliucijos idėjų išdavystę, bei atsižvelgdami į pablogėjusią ekonominę šalies padėtį, turime savęs paklausti, ar e, savo atitinkamais veiksmais padėties dar labiau nepablogintume. Taigi reikia atsižvelgti į visus aspektus, pasverti e, visus įmanomus variantus ir galimybės Idealus procesas būtų šiuo metu toks, kad e, nuo ketvirtadienio būtų paskelbtas oficialus prezidento rinkimų laimėtojas, pralaimės kandidatas e, pripažintų rezultatus, būtų greitai laiku paskirtas e, vyriausybės formuotojas, būtų parengta ir patvirtinta konstitucija ir po konstitucijos patvirtinimo vyktų parlamento rinkimai per artimiausius mėnesius. Čia e, yra labai daug bet, daug visokių manomų hipotezių, tačiau nežinau, kaip, e, neįsivaizduoju, kaip viskas galėtų vykti kitaip. Mes turėtume nuolat stebėti padėtį ir valdžios institucijoms Egipto nuolat e, priminti, kad juos stebime ir kad bet kokį uh, demokratinių principų pažeidinėjimą mes ES sankcionuosime. Žinome, kad e, mūsų e, galimybės taikyti sankcijas e, tokiai šaliai kaip Egiptas yra pakankamai ribotos, nes yra daug įtakingesnių už mus veikėjų. Pone Gomis, ar tas principas less for less, mažiau už mažiau gali būti taikomas, galėčiau sakyti taip, kad ES, e, jeigu teikia didesnę paramą už sparčiau vykdomas reformas, tai neturėtų atitinkamai baimintis e, taikyti atvirkštinių priemonių, jeigu šalis e, nukryptų labiau į autokratijos pusę, bet ar tokie sprendimai bus priimti, aš dabar jums negaliu pasakyti, ponė e, Brantner, ar galima būtų sėti makrofinansinę pagalbą su tam tikromis sąlygomis ir reikalavimais. Kaip puikiai žinote, ta pagalba e, parama teikiama pagal atitinkamą sutartį su TVF. Negaliu įsivaizduoti, kad ES struktūros galėtų pritarti teikiamai finansiniai parmai, jeigu nebūtų siejama su demokratinėmis permainomis, galėčiau e, klysti, tačiau manau yra akivaizdu, kad tai nėra techninio pobūdžio sprendimas, pirmiausia yra priimamas politinis sprendimas dėl būtinų permainų, o po to jau priimami techniniai sprendimai dėl e, makrofinansinės pagalbos paramos teikimo ir šį sprendimą priima ne biurokratai, šį sprendimą priima uh, taryba, po to jam turi pritarti parlamentas ir manau, kad e, prieš priimant atinkamą sprendimą dėl makrofinansinės e, pagalbos teikimo e, bus vertinami visi politiniai aspektai. Galbūt aš klystu. Pone Neits, ko galėtume imtis, kad išsaugotume demokratinių rinkimų procesą, reikia tęsti dialogą su kariškiais ir jiems paaiškinti, kad jie išduos E, revoliucijos ideologija, tai atsigręš prieš juos pačius ir praras ES kaip vieną iš būtinų partnerių. Ir būtent šio dialogo metu turėtume pasistengti didinti savo įtaką kariškiams ir įtikinti juos leisti toliau vykti demokratinių rinkimų procesui ponė Tenokai dėl Kem Davido taikos sustarimas su Izraeliu. Mes nuolant pabrėžiame, kalbėdami su partneriais iš Egipto, kad jie privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir vienas iš svarbiausių tokių įsipareigojimų yra taikos sutartis su Izraeliu. Jūs galbūt pasakysite, kad tokių tvirtinimų, raginimų nepakanka, tačiau tai tik pradžia. Visų lygių susitikimuose mes kalbame apie būtinybę laikytis šių tarptautinių įsipareigojimų ir iš tiesų niekas nėra suinteresuotas tuo, kad Egiptas savo tarptautinius įsipareigojimus e, pamirštų arba jų nesilaikytų, turint omenyje Egipto geostrateginę padėtį ir jo svarbą. Possiamo accettare altre domande. Dar galime pateikti keletą klausimų. Turime laiko. Ar neturite daugiau noro klausti? Tuomet kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Prieš tai norėčiau pasakyti, kad Bahreino atstovybė informavo, kad Bahreino užsienio reikalų ministras turėjo atšaukti savo vizitą al punto seguente. Vien... Kadangi mirė Saudo Arabijos princas ir e, dėl tų priežasčių vizitas turėjo būti atšauktas. Dabar mes e, aptarsime kitą darbo tvarkės klausimą, tačiau galėsime klausytis arabų kalbos ir vertimo iš jos 17 kanalu. Taigi pasikeisime nuomonėmis apie situaciją Sirijoje. Bene, allora do il benvenuto ai nostri tre relatori. Sveikinu tris svečius. Almalach, kad tik atėjo į salę, sveikinu jį. Kaval Alamami. Jisai Sirijos opozicijos aktyvistas e, režimo Um, diktatūrą, jį laikė įkalintą nuo 5 iki 11 metų laikotarpyje. Sirijos nacionalinėje taryboje dabar jis uh, dirba. Praėjusiu metu kovo mėnesį jisai nustojo dirbti nacionalinėje taryboje ir Sal Alami Jis prisijungė prie nacionalinės tarybos praėjusiu metu kovo mėnesį ir taip pat 90-ame dešimtmetyje Asado režimo metu buvusi opozicionierė, kuri taip pat buvo įkalinta tam tikrą laiką. Daktaras Mingarelli dalyvaus diskusijoje taip pat ir galbūt atsakys ir klausimus padiskutuos kartu su mumis. Pradėsiu nuo situacijos apibūdimo Sirijoje, ten didėja smurtas, įtampa. E, viso pasaulio bendruomenė bando sušvelninti padėtį, režimui buvo priimtos papildomos sankcijos, tačiau atrodo šitas sankcijos neturi e, didelio poveikio. ES taip pat pareikalavo, kad Junktinių tautų saugumo taryba ištartų svaresnį žodį, tačiau reikėjo iki tol įtikinti Rusiją. Mes pasinaudosime progą ir pasikeisime nuomonėmis, norėdama, norėdami suprasti, ką ES veikia siekdama veiksmingo sprendimo, pašvelninti situaciją Sirijoje, pasiteirausime, kiek svarbus yra kariniai interesai, kuriuos tiesiog, kuriuos atsivauja Rusija, turiu omenyje. Taki diversi gruppi di opposizione possono raggiungere un'azione comune. Tartus laivyno bazę. Kita vertus, opozicinės jėgos turėtų vienyti savo pajėgas, kovojant su režimu, taip pat ir religinės bendruomenės, ko gero, galėtų įgyti didesnį svorį, sprendžiant šalies ateitį. Taigi suteikiu žodį jums penkioms minutėms Aitem Al-Malach taip pat prisijungė prie mūsų, sveikinu ir jį. Pradėsiu nuo jūsų. Suteikiu jums penkias minutės. Šukran. Thank you so much. This is the second time I have... Labai ačiū. Šį mėnesį jau antrą kartą lankausi parlamente 2005 metais lankiausi ponas Barantner, ponio Gomes, ponio Onimens. Su jais buvau susitikęs dešimt metų vadovauju savo e, organizacijai ir visą gyvenimą kovoju dėl laisvės savo šalyje. Kas vyksta Sirijoje, tai ne tik krizė, kurią reikia kiek įmanoma greičiau sustabdyti bet kokiomis priemonėmis. Tai yra humanitarinis, politinis e, konfliktas ir tai yra tikra revoliucija. Revoliucija, kuri bando atidaryti, e, atverti duris pasikeitimams, visiškam radikaliam pasikeitimui ir, ir politinės sistemos pasikeitimui ir visai kultūrai kultūriniai sistemai. Sirijos žmonės nori kurti naują istoriją. E, artimieji rytai dabar išgyvena konfliktinę situaciją ir jos rezultatai turės įtakos visam pasauliui. Todėl mums e, reikia, kad Sirijoje laimėtų demokratijos ir laisvės principai. Reikia palaikyti Sirijos žmonės šioje kovoje ir tada turėsite draugų Sirijoje yra du scenarijai - dalinti ir valdyti, o, kita, o kitas scenarijus - suvienyti ir valdyti ir, ir bendradarbiauti. Mums reikia padėti Sirijos piliečiams kurti savo ateitį ir bendradarbiauti su kitomis tautomis, civilizacijos ir taikos E, atmosferoje. Turime pripažinti, kad Sirijos žmonės turi teisę gintis ir apsisaugoti. Turime jiems padėti įgyvendinti šitą teisę. Jei tikime, kad jie turi teisę gyventi, kaip galime neleisti jiems gintis. Kaip galime leisti nelegaliam režimui juos e, skriausti, režimui, kurį palaiko išorinės jėgos. Mums reikia teisingumo. Jeigu neturėsime tokios teisės, jeigu neturėsime, nesulauksime teisingumo, mes vis tiek ginsimės, nes diktatūroje gyventi nesutiksime. Šit ta, šita situacija negali būti greitai išsprendžiama, negalime e, vienu žingsniu užtikrinti stabilumo ir taikos, nebent turėsite pakankamai drąsos mums kovoti ir vykdyti demokratinės ir kultūrinės reformas. Naujoji demokratinė Sirija, už kurią kovojame, turi būti pasaulietiška demokratinės idėjos gali suvienyti visą demokratinę opoziciją. Mums e, reikia taikių sprendimų, bet pirmiausiai sprendimų teisingumui. Jokio dialogo negali būti, kol nebus teisingumo. Mums reikia pagalbos iš draugų ir kaimynų pusės, mums reikia palaikymo, palaikymo vis, visų palaikymo, ne tik tai vienos grupės ar vienos partijos. Mums reikia kurti demokratiją, o ne atnaujinti diktatūrą. Ačiū. Almalach. Pone Almalach, žodis jums. Penkios minutės. Žin. Okay, okay. It's okay. It's okay now. It's okay. okay. And th uh, thank you for uh, this invitation. Ačiū už pakvietimą atvykti. Trečią kartą man tenka garbė susitikti su parlamento atstovais. Pirmą kartą iš Damaskus per Skype bendravome. Praėjusį kartą aš buvau atvykęs į susitikimą su. You know o dabar trečias kartas. Kas vyksta Sirijoje? Žudynės, skerdynės vyksta visur. Yra greunami miestai, gyvenvietės, kaimai. Iki šiol mes susidurime su nacionalinio komiteto uh, neveiklumu, kuris e, neremė Sirijos, nesima jokių žingsnių. Saugumo taryba nesima jokių žingsnių dėl to, kad Rusija vetuoja rezoliuciją. Sakykime. Till now we lost more than 20,000 uh, persons killed. 20 tūkstančių žmonių buvo nužudyta, ketvirtis milijono yra įkalinta ir milijonai pabėgėlių yra palikę šalį. Jokios kalbos apie dėrybas, apie dialogą su režimo atstovais yra neįmanomos. Dabar aš tikiuosi, Rusija supranta, kad Bašaro režimas jau yra išteimę savo galimybės. Ir kalbant apie Iraną, taip pat reikėtų pasakyti, kad mm, Rusijos ministras e, nusintė, atsiuntė žinumę, žinutę, kurią e, siekė susisiekti, susitikti su juo, tačiau aš atsisakiau vykti į Rusiją ir Iraną. Atmečiau jų pasiūlymus. هي انعدام الرؤية السياسية بسبب kadangi nebeliko jokių politinių perspektyvų ir nebeliko priežasčių bendradarbiauti Sirijai su Iranu. O aš jau pradėjau arabiškai kalbėti. I was, I was thinking <laughs> in Arabic. Aš mastau arabų kalbą, arabiškai, todėl pradėjau kalbėti arabiškai. Pratesiu. الآن المجتمع الدولي يواجه السوريين بأن Aš e, minėjau, kad tarptautinė bendruomenė vertina Siriją ir jos visuomenę kaip nevieningą Noriu paklausti, ar jums yra žinoma bent viena pasaulio šalis arba e, jo, jos visuomenė, kuri būtų visiškai vieninga. Noriu pasakyti, kad Sirijos opozicija galbūt nėra visiškai vieninga, tačiau sutarėme dėl pagrindinių principų. Tai reiškia, kad norime Sirijoje sukurti demokratinės valdžios struktūras, kuriuose būtų e, atskirtos valdžių galios, užtikrintas valdžių pasiskirstimas dėl e, kišimosi e, iš užsienio, dėl kitų dalykų opozicija galbūt nesutarė, tačiau nepaisant uh, šių nesutarimų mes laikomės vieningos nuomonės dėl svarbiausių principų. Neseniai buvome susitikę Stambule, įsteigėme opozicijos vyriausiai komitetą, kuris turėtų parengti kairę vyksianti opozicijos kongresą ir mm, padėti pamatus Sirijos opozicijos susivienijimui. Todėl po šių įvykių nebeliks tarptautiniai bendruomeniai jokių priežasčių neteikti mums pagalbos, kurios prašome jau per 15 mėnesių vykstančias žudinės. Noriu grįžti prie daktaro Albuani minties, minčių dėl to, kad padėtis Sirijoje nėra tokia pati kaip Irake arba Libane. Turime Sirijoje religinės mažumas, tačiau e, labai ilgą laiką su jomis sugyvename taikiai. Vienas iš ankstesniųjų Sirijos premjerų Alkuris buvo e, krikščionis ir jis ilgą laiką pirmininkavo Sirijos ministrų tarybai ir buvo atsakingas e, taip pat už religijos e, klausimus. Dabartinis valdžios režimas bando žaisti religinių mažumų kortą, kad galėtų užmaskuoti arba pateisinti savo veiksmus. Sirijos visas etinės bendruomenės, visi gyventojai sutarė dėl dabar keliamų reikalavimų. Aš noriu pabrėžti, kad Sirijos visuomenė nėra susiskaidžiusi religinių pagrindų. Taip pat noriu paminėti, kad per anksčiau vykusios darybos, dabar šiek tiek į istoriją pabandysiu pasigilinti tarp prancūzijos valdžios ir, ir Sirijos e, atstovų. Sirijos e, <clears throat> atstovai e, pareikalavo, kad vėlesnių laikotarpių nebūtų ne vienos e, religinės mažumos atstovai persekiojami ir taip ir buvo padaryta. Ponas Alkatlavi dabar kalbės. Labai diena. Noriu padėkoti Europos parlamentui, užsienio reikalų komitetui už kvietimą atvykti ir pasikeisti su jumis savo mintimis. Aš pirmą kartą čia lankausi. Sirijoje revoliucija tęsiasi ir jos metu reikalaujama demokratinių permainų, nes keturis dešimtmečius Sirija valdė tėvo ir sunaus režimas kurio mes daugiau nenorime. Noriu jums trumpai papasakoti, kas vyko per pastarosius mėnesius po arabų pavasario įvykių. Sirijos žmonės nusprendė paimti savo likimą į savo rankas. Mes Niekuomet nežinojome, kas yra tikra laisvė, o dabartinis Sirijos režimas aiškiai pademonstravo e, savo poziciją tokių reikalavimų atžvilgių, išsiųsdamas iš šalies tarptautinius stebėtojus, nepaklusdamas Arabų lygos reikalavimams, trukdydamams tarptautiniai žiniasklaidai ir Arabų šalių žiniasklaidai nušviesti šalyje vykstančius įvykius nei Arabų lyga, nei jungtinės tautos negalėjo e, priimti jokių sprendimų, kuris būtų padarytas galas Sirijos žmonių žudimui. Šiuo metu susidurėme su tokiu faktu, kaip jungtinių tautų stebėtojų misijos e, įgaliojimų panaikinimas. Asirijos valdžia vykdo savo gyventojų žudynės, tai dar vienas įrodymas visam pasauliu, kad šis režimas visiškai nesuinteresuotas apsaugoti savo gyventojus, jam labiausiai rūpi išlikti valdžioje ir visomis priemonėmis išsaugoti savo valdžią. Šis režimas jau pademonstravo, kokiu veiksmu gali imtis taikant suėmimus be kaltinimų, žudant e, savo gyventojus. Tačiau reikia pabrėžti, kad e, vis daugiau Sirijos e, režimo kariškių pereina į Sirijos įsilaisvinimo armijos pusę. Ir nusprendžia kovoti prieš šį režimą režimas įvairiais būdais bandė parodyti, kad e, yra pasirengęs atsiverti pasauliui, paleisdamas kai kurios kalinius, tačiau tikrai ne visus e, atsižvelgė į Kofianano raginimus paleisti kai kurios kalinius, kai kurie buvo paleisti, tačiau dauguma ir toliau liko kalėjimuose režimo struktūros, taip pat e, įvairiais būdais e, terrorizuoja Sirijos gyventojus ir e, stengiasi visomis priemonėmis parodyti, kad Sirijos žmonės netrokšta taikos ir laisvės. Sirijos režimas nori kad e, Asado valdžia išliktų visiems laikams, netgi jeigu e, tą reiktų padaryti deginimo ir gravimo kaina. Taip pat e, Rusija šiuo metu remia Siriją, taikydama savo veto saugumo taryboje. Ir Aš tuo tarpu manau, kad Sirijos dabartinis režimas e, yra žmonijos istorijos juoda dėmė, tokia pati kaip nacių e, režimas arba Milosevičiaus valdžia. Jau 40 metų yra vykdomi e, masiniai nusikaltimai, šimtai tūkstančių žmonių nužudyta, pasodinta į kalėjimus ir nepaisant visų represinių priemonių mes siekiame laisvės ir siekiame taikaus Sirijos problemų sprendimo. E, Siekime, kad Sirijos žmonės galėtų patys nuspręsti savo likimą. Ačiū uždėmesi. Prieš teigiamas žodį kolegoms. Daktaras Mingarelį gaus galimybę išreikšti savo nuomonę ir taip pat pristatyti išorės veiksmų tarybos poziciją. Ačiū pirmininkė, keletą minučių. Mes turime informaciją apie tai, kas e, jungtinių tautų stebėjimo misijos e, vadu, vadovas, generolas e, matė, jisai konstatavo, kad smurtas didėja ir dėl to kelia vis desnis susirūpinimas. Dėl to, kad didėja pilietinio karo grėsmė ir taip pat religinio karo grėsmė. režimas bando suteikti šitam konfliktui religinį pobūdį. Nes žinome, kad Kofi Anano planas nebuvo visiškai įgyvendintas, tačiau vis dėlto tai nėra pats blogiausias sprendimas, jeigu norime pasiekti politinio sprendimą, todėl ES pritarė Kofianano planui ir remia jį iki šios dienos. Be to, ES pritarė Kofi Anano ir Rusijos iniciatyvai įkurti kontaktinę darbo grupį. Ir ši grupė pirmą kartą turėtų susitikti birželio 30 dieną. Šioje grupėje turėtų dalyvauti Kinijos atstovai, Rusijos atstovai ir vakarų pasaulio atstovai. Dirbdami šioje grupėje bus bandoma susitarti dėl dialogo galimybių ir įtikinti režimo šalininkus. Taip pat saugumo taryba turėtų išsiaiškinti, kokios galimybės yra pritarti Kofi Anano veiksmų planui. Prieš dviejus mėnesius, du mėnesius buvo pritarta nusiųsti misiją, jau praėjo du mėnesiai ir dabar reikėtų pagalvoti apie misijos pratesimą. Jungtinėse tautose reikia stiprinti dialogą su Rusija ir Kinija, kadangi būtent šios dvi šalys gali pakreipti įvykius į vieną ar į kitą pusę. Pagal septintąjį skyrių yra įmanomos ir sankcijos. Mes reikalaujame iš opozicijos uh, nebūtinai sutarti visais klausimais, kadangi opozicija atstovauja įvairioms jėgoms. Tačiau norint pokyčių reikia susitarti dėl esminių dalykų. Jeigu opozicijai nepavyks susitarti dėl minimalių pernamojo laikotarpio prielaidų, tuomet nepavyks įveikti Asado režimo. Būtent to reikalauja ES, nereikalauja, kad būtų įsteigtas vieningas opozicinis judėjimas, kadangi jį sudaro įvairių partijų, religinių bendruomenių atstovai. Nemanome, kad reikalingas vieningas judėjimas, bet viena bendra platforma, kurioje atsispintėtų pernaimo laikotarpio vizija, mūsų manimų būtų reikalinga. Be to, ES ir toliau remia jungtinių tautų stebėjimo misiją. Mes e, e numatėme 800 milijon, 8 milijonus eurų ir taip pat e, nusintėme taip pat tankų, šarvuočių e, pajėgas Taip pat, jeigu bus paprašyta, bus e, suteikta ir papildoma pagalba. Svarbu, kad konfliktuojančios sąsės, e, e, pusės pradėtų dialogą, tačiau kita vertus reikėtų įgyvendinti jungtinių tautų ir Sirijos susitarimą dėl humanitarnės pagalbos teikimo. Svarbu, kad humanitarnė pagalba pasiektų gyventojus 32 milijonus eurų ES jau davė pagalbos per EHIO ir per valstybės narės. Žinoma, to nepakanka, tačiau vis dėlto šita pagalba yra pakankamai veiksminga. Taip pat mes norime padidinti finansavimo pagalbai siekti e, paremti pilietinę visuomenę ir taip pat e, suteikti pagalbą pabėgėliams, kurie yra Jordanijoje, Libane, Turkijoje. Užsienio reikalų ministrai pirmadienį susitiks Luksemburgė ir jau 17 kartą svarstys sankcijų sustiprinimo galimybę siekiant sustiprinti Sirijos režimą ir e, išvengti kokiu nors neigiamų pasiekmių visuomeniai. Taigi mes pritarėme Sirijos tautos siekiams nuversti diktatorišką režimą. Galbūt pateiksime klausimus dviem etapams. Etapais pirmiausia Salafranka. Tris minutės. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti svečius, padėkoti, kad atvyko. Jau Strasbūrė su vyriausiai galiotinė kalbėjome apie Siriją ir dabar žodžiai, kurie man ateina į galvą apibūdinti šitą padėtį, tai yra pyktis, bejėgiškumas, nesugebėjimas tarptautinės bendruomenės sustabdyti smurtą. Šiame kontekste pirmininkas puikiai paaiškino, kokias pastangas ES jungtinių tautų saugumo taryboje, kad būtų priimtos alternatyvios priemonės. Kofi Anano planas e, mirė prieš gimęs ir tai, ką sakė ponas Mingarelis, tik tai patvirtina, kad tas planas tik tai suteikė daugiau laiko prezidentui Asadui ir kad tai aukų skaičius dar daugiau padidėtų. Pirmininko klausimas, kuris buvo užduotas posėdžio pradžioje, yra labai tinkamas. Ką tarptautinė bendruomenė ir konkrečiai ES gali padaryti, ko gali imtis, kaip gali padėti, kai e, saugumo taryboje Rusija ir Kinija m, mm, turi veto, veto teisę, kaip galime padėti užbaigti šitą situaciją. Manau, kad ES reikalavimai turi būti nukreipti šitos situacijos kaltininkų, tai būtent Asado režimui. Taigi, antrasis klausimas, kurį norėčiau užduoti svečiams, yra, norėčiau sužinoti, ar šitas kontaktinių grupių padaugėjimas būtų teisingas sprendimas ir ar tai, ką siūlė e, Rusija dėl kontaktinių grupių, galvoje ir Iraną, ar šitas sprendimas irgi yra priimtinas? Kaip Jūs manote, ar tokios iniciatyvos, kaip pavyzdžiui Prancūzijos užsienio reikalų ministro, buvusio užsienio reikalų ministro e, pasiūlymas ir dabartinio Prancūzijos reikalų ministro pasiūlymas galėtų būti tinkama priemonė sustabdyti e, šią padėtį, kuri tikrai kelia tik tai tarptautinės bendruomenės pykti, e, bejėgiškumą ir, ir paspiktinimą. Ir norėtumėm rasti sprendimą, kaip galima būtų užbaigti šitą košmarą. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. puikiai pasakėte trumpai, Pone Gomes, žodis jums. Išreiškiu solidarumą su Sirijos žmonėmis. Manau, kad solidarumas su Sirijos žmonėmis turėtų reikšti tai, kad mes taip suteikėme jam, e, pritarėme, kad Sirijos žmonės turi teisę gintis, mes susitinkame Mm, taip pat manome, kad Asadas pats ir jo režimas, jeigu išgyvens, turės būti teisiamas už nusikaltimus padarytus žmonijai, konkrečiai sirų tautai ir už karo nusikaltimus. Taip. Sirija turi įsipareigojimų vykdyti tarptautinė bendruomenė turi įsipareigojimus ir jį, bet jungtinės tautos yra bejėgės, nes Rusija ir Kinija neleidžia to daryti. Tarptautinė bendruomenė gali imtis veiksmų, kaip Ruandoje, pavyzdžiui, nesijėmė, o Kosove ėmėsi. Nekartokime kaip mantros ana, e, Kofi Anano plano, nes visi kartoja ir kartoja, kad Kofi Anano planas neveikia. mums visiems tai yra labai neigiamas dalykas, ne tik tai Sirijos žmonėms. Europos Sąjunga išgyvena krizę, tai irgi yra labai baisu. E, JAV vyks greitai rinkimai, Izraelis yra Sirijos e, kaimynai ir jie geriau rinksis Asadą, pažįstamą e, nelaimę ar priešą, negu kažkokį kitą nepažįstamą. Čia visos, čia, čia, visa tai yra Sirijos tragedija. Ir Rusijos vaidmo irgi yra Sirijos tragedija. Taigi mano klausimas svečiams iš Sirijos. Ar nėra blogai tai, kad pozicija yra tokia fragmentuota, tokia susiskaidžiusi? Kaip ponas Mirelis sakė, buvo labai svarbu Libijoje, kad Libijos opozicija susivienijo, turėtume vieną tikslą atsikratyti diktatoriaus. Norėčiau paklausti svečių iš Sirijos, ką galima padaryti, kad Sirijos opozicija nebūtų tokia susiskaičiusi, kad jūs veiksmingai e, nugalėtumėte režimą, o vėliau jau galėtumėte išsiaiškinti savo nesutarimus ar savo nuomonių skirtumus. Pirmininkas, ačiū. Pone Mets. Pone pirmininkė, kolegos, pirmiausia norėčiau pasveikinti svečius iš Sirijos daugumai ne pirmas e, apsilankimas parlamento rūmose. Savo politinės frakcijos vardu norėčiau išreikšti solidarumą ne tik savo asmeniškai, bet ir savo politinės partijos, politinės frakcijos. Šeškime solidarumą su, jūsų, su jumis, jūsų kova. Nenoriu gaišti laiko kalbėdama apie tai, kas jau buvo pasakyta, kokie jaučiamės bejėgiai. Ir visa tarptautinė bendruomenė jaučiasi bejėgė, nes Junktinių tautų saugumo taryboje Rusija ir Kinija neleidžia priimti atitinkamų sprendimų. Norėčiau kalbėti tiesiai, šviesiai ir atvirai. Atrodo, kad net jeigu nebūtų veto iš Rusijos ir Kinijos pusės, mažai būtų noro imtis karinės intervencijos Sirijoje. Tiesiai šviesiai išreikščiau klausimą, išsakysiu savo klausimą. Jūs kalbate apie taikę, taikų sprendimą. Kaip jūs jį suprantate? Žinoma, Sirijos žmonės gali, turi teisę gintis, bet mes irgi stojame prieš dilemą. Mes kalbame, ar reikia išornės intervencijos ar ne. Jei tai būtų, jei jums būtų įmanoma, jei galėtumėte paaiškinti, aiškinkite mums, kaip jūs matote, kokį matote šios dilemos sprendimą, nes tai ne tik mūsų, bet ir jūsų dilema. Taip pat savo politinės frakcijos vardu noriu paraginti jūs galbūt nesusijungti į vieną vieningą opozicijos e, judėjimą, nes tai būtų nerealistiškai, gal netgi nedemokratiška, bet paraginčiau susiburti bent į bendrą platformą, kad turėtumėte bendrą tikslą, kur jūs einate ir kaip einate, tai būtų be galo naudinga. Ačiū. Madame Brandner. Brandner. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo Minger, Mingerelį e, minties. 17 kartą paminėjote galimybę sankcijas taikyti, išaldyti lėšas ir taip toliau. Noriu pasakyti, kad tikrai labai liūdna, kad šių veiksmų įmamasi taip lietai. Sausio mėnesį jau buvo e, sudarytas 200 asmenų sąrašas, kuriuo atžvilgiu turėjo būti taikomas e, sankcijos, išaldytas jų turtas. Ir jeigu mes nesugebame išaldyti vienos mens turtą ir užkirsti kelią ir galimybės jo žmonai apsipirkti Paryžyje, tai aš e, tikrai nemanau, kad galime tokiamis sankcijomis ką nors pasiekti. Ir tikrai siaubinga tokia padėtis, taigi noriu paklausti, ponė Mingerėlį, kokiu priemonių būtų galima remiantis pirago ir botago principų imtis prieš Rusiją. Kokį e, piragą galime pasiūlyti Rusijai už tai, kad ji pakeistų savo dabartinę poziciją ir kokiu galbūt griežtesnių priemonių imtis jos atžvilgių. Dar turiu vieną klausimą dėl e, procesų vykstančių jungtinėse tautose. Galbūt e, jungtinių tautų misijos įgaliojimus reikėtų pakeisti pagal e, septintąjį skyrių, paverčiant šią misiją tikrą taikos palaikymo misiją. Tai būtų skirtinga misija, ne karinė misija, tačiau vis tiek jungtinių tautų paėgos galėtų būti dislokuotos Sirijoje. Galbūt būtų galima remtis ES principų, kuris puikiai pasitvirtina ir vienybė įvairovėje ir stengtis prie vieno palaustalo susodinti visas konflikto šalis. Pana Tenoko žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Aš pritariu tiems, kurie teigia, kad Anano planas yra miręs ir kad reikia kažko naujo. Taip pat pritariu tiems, kurie ragino poziciją vienytis ir jei e, sugebėtumėte rasti tarp opozicijos nusaikių krikščionių ir alavitų, tai e, mums suteiktų papildomų vilčių Mes girdime įvairių gandų e, taip pat ir apie tai, kad, pavyzdžiui, Rusija nėra būtinai įsikibusi Asado kaip Sirijos lyderio, kad jį būtų galima pakeisti kitu e, vadovu ir ką manote, ar BAF partijoje būtų tokių potencialių kandidatų, ar būtų galima surinkti rinkimus. Kaip suprantu, dabar uh, alavitų uh, religinė bendruomenė yra tas šaltinis, iš kurio daugiausiai pastiprinimo semėsi Sirijos karinės pajėgos ir e, kaip yra Saudarabijos režimas pasirengęs ginti savo interesus Sirijoje. Bei e, kaip manote, ar būtų galima be e, saugumo tarybos palaiminimo vykdyti karinės operacijas Sirijoje, pavyzdžiui, bombardavimus, taip kaip vyko Kosovo įvykių e, metu. Ar bandoma svarstyti įvairius kitus scenarius, kuris būtų galima apeiti Kinijos ir Rusijos veto. Pat noriu paklausti, ar būtų galima Kin Siriją nustatyti tam tikrą neskraidimo zoną, žvelgiant į tai, kad uh, rusų gamybos priešraketinės gynybos sistemos šiuo metu yra dislokuotos. Ponas Mairis. Ačiū pirmininkė. Rytoj Robert Mut, kuris yra atsakingas už stebėjimus, dalyvaus jungtinėse tautose saugumo tarybos posėdėje. Jis jau paaiškino, kodėl buvo tas stebėjimas nutrauktas. Buvo pasakyta, kad kaltinamos abi šalis ir, ir Asado vyriausybė ir opozicija, kad ne viena šalis nenori ieškoti taikaus sprendimo. Abi pusės apkaltino civilių žudimų. Noriu išreikšti savo frakcijos solidarumą su sirų tauta. Sirai nenusipelnė tokios padėties pats Robertas Mutas. Uh, kviečia abi šalis evakuoti vaikus, moteris, vyresnio amžiaus žmonės, sužeistuosius iš tų vietovių, kur vyksta kariniai susirėmimai tarp opozicijos ir mm, vyriausybės. Manau, kad at, nepritariu tam, tiems, kurie sako, kad Libijoje reikia karinės intervencijos. Nemanau, kad e, Sirijoje taip pat kaip Libijoje reikėtų e, NATO intervencijos. Manau, kad reikia susodinti abi dvi pusės ir ieškoti taikaus sprendimo, taikaus pereimo. Manau, kad e, Anano planas nėra miręs ir pritariu Ananui, kad reikėtų ieškoti kontaktinio taško, sukviesti visas pusės į e, Ženevą. Ir ne Rusija, o Ananas e, siūlo, kad Iranas dalyvautų šiuose dėrybose. Ir manau, tai yra geras e, pasiūlymas ir kad reikia ieškoti būdų taikiai spręsti tai, kas gali pereiti į civilinį karą. Putinas ir Obama per G20 susitikimą pasakė, kad Rusija ir, ir JAV turi bendrų taškų, kuriais remiantis galima būtų ieškoti kažkokio politinio sprendimo. Manau, kad iš mūsų pusės sprendimas turėtų būti pirmiausia politinis ir reikėtų raginti abi šalis kaip Robertas Mutas įvardijo, kad abi dvi šalis yra atsakingos dėl to, kad, kad situacija taip susiklosti, abi šalis reikia raginti ieškoti taikaus sprendimo. Manau, kad labai svarbu yra būt, eiti būtent šiuo keliu. Nesuprantu, kaip Europos parlamentas kodėl Europos parlamentas iš savo pusės nesiunčia atinkamo e, asmens, nes dialogas e, yra pats tinkamiausias kelias ieškoti taikaus sprendimo. Ačiū. Ponas Belder. Eh, Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu kolegai Meijer. Jeigu siekiame kokio nors politinio sprendimo, tai reikėtų suvienyti visas opozicijos pajėgas. Bet aš norėčiau pakalbėti štai apie ką. Iš telefoninių pokalbių ir susirašinėjimo elektroniniu paštu supratau štai ką ir norėčiau paklausti nuomonės, sečių nuomonės. Aš išgirdau, kad Homse nuo 3 iki 500 senyvo amžiaus žmonių ir lygotų žmonių yra laikomi įkaitais. Tai yra siaubinga informacija, bet to e, šimtai kaimų, kuriuose gyvena krikščionių e, mažumos, tiesiog yra E, kankinamos e, užpolikų grupuočių. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės, jeigu opozicija yra kaltinama tokiais e, veiksmais, tai čia yra labai sunkinantis faktorius. Kaip jūs vertinate tokius kaltinimus, kad uh, E, kulto pastatai tiesiog yra naukojami, e, greunami ir atrodo tai daroma tikslingai tam tikrų e, grupuočių. Ką jūs žinote apie tokią situaciją? Ir be to norėčiau paklausti, kokia yra kurdų mažumos padėtis, o kurdai yra labai svarbi mažuma jūsų šalyje. Norėčiau dabar suteikti galimybę atsakyti į klausimus. Daktaras Mingarelė taip pat norėtų atsakyti į klausimus, bet aš jam pateiksiu savo klausimą. Rusija turi didelį svorį jungtinėse tautose. Ir todėl norėčiau paklausti, kokie galėtų būti Rusijos strateginiai interesai. Turiu omenyje tatų uostą, kur yra Rusijos. Kaip... E, chi inizia a rispondere? No, bazė. Ar yra galimybė, kad Rusija atitrauks savo patą, pa, pajėgas iš ten? padėkoti už jūsų klausimus. Tris aspektus norėčiau pirmiausia paminėti. Pirmiausia, kalbant apie opozicijos e, susivienijimą. Rus... E, Sirijos opozicija sudaro 20 milijonų gyventojų, kurie kovoja su režimu organizuoti geografinio nepartinių principų. E, ir opozicija veikia tiek Sirijos viduje, tiek už jos ribų, siekiant opoziciją suvienyti reikėtų suvienyti jos šalininkus ir apriboti iki minimumo kišimasi iš užsienio. Palestinos savivalda man padėjo nuvykti į Rusiją. Aš aptariau su tinkamais atstovais Rusijos interesus Rusija dabar nori nubausti vakarus už intervenciją Libijoje. Mes esame pasirengę uh, suteikti Rusijai atitinkamas garantijas uh, dėl laivyno bazės, tačiau Rusija nori priversti vakarus spręsti uh, jai tinkamesnių būdų globalesnio masto problemas ir tai nieko bendro neturi su Sirija. Kalbant apie taikų problemos sprendimą, mums buvo pasakyta, kad e, režimas nori taikiai išspręsti konfliktą, mes e, su to sutinkame, tačiau diktatorius turi pasišalinti ir po to reikia įgyveninti Anano planą siekiant sudaryti nacionalinės vienybės vyriausybę. Mums tuo tarpu buvo pranešta, kad Asadas nesutinka išvykti. Manau, kad reikia daryti jam atitinkamą spaudimą, kad jis pakeistų savo sprendimą. Intervencija iš užsienio susidurtų su nemažai kliūčių, tačiau pirmiausiai manau, kad reikia stengtis todėl daryti spaudimą šalies viduje tam, kad Asado šeima atsisakytų valdžios. Šį puslapį reikia užversti, reikia pasirengti taip pat taikos palaikymo paėgų atvykimui į regioną, reikia remti opoziciją šalies viduje, nes Sirijos režimas tikrai nėra toks stiprus, kaip atrodo. Žinome, kad nemažai kariškių yra pasirengę pereiti į kitą stovyklą, jeigu prireiktų jiems ginti savo šeimas. Ir todėl Sirijos armijoje dabar yra labai daug e, dezertyrų, ypač e, tarp jaunų kariškių, todėl būtina daryti spaudimą Rusijai, kad jums leistų vakarų reikalavimams. Taip pat reikia užtikrinti teisingumą, nuteisant e, tuos asmenys, kurie leido šabygos e, sukarintoms grupuotėms e, vykdyti tą smurtą, kuris dabar yra vykdomas, nes tikrai su tokia padėtimi, kuri yra dabar, mes taikstytis negalime. Dėkuoju uždėmesi. الماضي ليس بعيد كثير مجلة دير شبيجل žurnale Der Spiegel buvo e, paskelbtas interviu su buvusiu gynybos ministru Sirijos. Jis e, teigia, kad mes jėga paėmėme valdžią ir tik e, jėga galime, galima mus priversti jos atsisakyti. Žudynės prasidėjo 90-metyje. 70 tūkstančių gyventojų buvo nužudyta ir niekas nepasikeitė nuo to laiko, režimas išliko valdžioje. Kitą dieną po mano apsilankimo Europos Sąjungoje aš perdaviau 200 asmenų sąrašą, kurie e, iš esmės yra nusikaltėliai, žudikai ir e, aš paraginau juos nubausti. Šio metu e, esama 60 asmenų sąrašo, kuriems draudžiama atvykti į ES. Ir mes pareikalavome, kad e, es valstybė ambasadoriai išvyktų iš Sirijos. Ir kai kurios valstybės teikia, kad e, ambasadoriai turi atlikti tam tikrą misiją, tam tikrus pavadimus, negalime jų atšaukti. Mes siekime, kad Sirijos režimas būtų izoliuotas ir jeigu būtų anksčiau imtasi atitinkamų veiksmų, tai režimas nebūtų toks stiprus. Tai nėra vienalytis režimas, jis e, pūna iš vidaus. Tai panaši padėtis kaip anksčiau Sovietų sąjungoje, kuri atrodė pasaulinė supergalybė ir e, niekas negalėjo prognozuoti to režimo žlugimo. <clears throat> O Sirijos režimas yra dar labiau pažeidžiamas, dar, dar trapesnis ir jis gali žlugti labai greitai. Aš noriu kreipti jūsų dėmesį į tai. Sirijos režimas gali žlugti taip staiga, kad visi bus dėl to labai nustebę ir tikrai niekas to nesitikės, jeigu taip įvyks, tuomet mes turėsime spręsti e, dilemą. Manau, kad dabar jungtinės tautos turėtų įsikišti. Jungtinių tautų generalinė asamblėja galėtų būti svarstamas šis klausimas ir generalinė asamblėja Rusija negalėtų pasinaudoti savo veto teisę, o e, Stambule e, susirinkusi opozicija galėtų taip pat susivienyti ir daryti didesnį spaudimą Sirijos režimui. Tarptautinis baudžiamasis teismas turėtų teisti Sirijos režimo nusikaltelius. Nes šiuo metu Sirijoje yra įteisintas nusikalstamumas ir Sirijos režimas ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad ateitie apsisaugotų nuo e, galimų e, tarptautinio baudžiamo teismo veiksmų e, režimo narių atžvilgių. Aš Asado režimų visiems ministrams esu rašęs daug laiškų, esu asmeniškai su jais susitikęs, taip pat su kariškiais buvau susitikęs niekas neketina sėdėti sudėjęs rankų. Aš jau keturis metus įspėjau apie galimą kraujo praleimą Sirijoje ir jokių veiksmų nebuvo imtasi per tą laiką, jokios problemos nebuvo išspręstos. Taigi mums reikia tarptautinės bendruomenės paramos tam, kad padarytume galą šiam režimui nes nėra jokios vilties, kad dialogo keliu galėsime rasti problemos sprendimą. Režimas turi atsisakyti valdžios. Todėl apgailestauju, kad e, matydamas, kaip Europos demokratijų atstovai e, tiesia ranką Asado režimo pareigūnams. Ponas Katlabi, tris aspektus norėčiau paminėti. Trečiojo tūkstantmečio pradžioje, kuomet Bašaras Alasadas perėmė valdžią, paveldėjo iš savo tėvo Sirijoje, vyko Damaskė e, daug teigiamų dalykų, e, permainų, e, vyko vairūs, prasidėjo vairūs literatūros salonai veikti, buvo daug kitų šviesos teikiančių vilčių. Pasidėjo tas demokratinis judėjimas. Tačiau 2005 metais opozicija dar labiau sustiprėjo ir tas Damasko e, pavasaris e, tapo dar matomesnis, po to padėtis pasikeitė. Sirijos režimas nusprendė šios procesus sustabdyti, prasidėjo masiniai suėmimai, įvairius visuomenės veikėjai buvo pasodinti į kalėjimus. Sirijos revoliucija tokiu būdu neišvydo dienos šviesos ir e, Sirijos opozicija prarado bet kokių permainų viltį, bet kokią viltį e, ateiti į valdžią. Taigi buvo surinkti rinkimai ir po to e, Bašaras Alasadas e, pasakė kalbą parlamente, kur nieko gero nežadėjo ir e, daugiau jis su žmonėmis nesikalba, nes baiminasi pasikesinimo į savo gyvybę. Reikia aiškiai suprasti, kad e, ne alavitų bendruomenė šiuo metu yra Sirijos valdžioje, o Asado šeima. Ir vienintelis būdas e, Asado šeimai išlikti valdžioje yra skatinti religinę nesantaiką tarp atskirų religinių gyventojų grupių e, Tai yra vienintelis būdas e, išlikti šiam režimui gyvybingam. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad e, jokių religinių ar kitokių pagrindų vykstančių konfliktų Sirijoje mm, nėra. Tačiau e, režimo atstovai vykdo plataus masto smurto ir prievartos kampaniją. Nusikalteliai, recidivistai yra pasitelkiami šiam tikslui, e, asmenys palisti iš kalėjimų ir e, jie vykdo šios veiksmus. Atsiprašau, kad taip emocingai kalbėjau. Ponai Mingerėlį suteikime žodį. Mingerėlį, po to suteiksiu galimybę paklausti kitiems dėl laipsniškų sankcijų įvedimo klausėte. Pirmą kartą Asadas ir jo šeima nesulaukė sankcijų, tačiau sprendžiant iš turimos informacijos, jūs esate teisi, kadangi numatant sankcijas buvo padarytos tam, tam tikrų klaidų E, sąrašas e, žmonių, kuriems turėtų būti e, taikomos sankcijos, buvo sudaromas palaipsniu, palaipsniu ir todėl nebuvo imamasi iš karto tokių skubių priemonių. Taigi jūs esate teisi. Dėl Rusijos KGB poviera pateikė šį klausimą. Man atrodo, kad pirmiausia, Rusija turėtų būti įtikinta, jog politinio pereimo laikotarpyje Rusija turėtų tarti savo svarų žodį. Ir mes turime patikinti Rusiją, kad jos vaidmuo pereimo laikotarpiu bus pakankamai ženklus. Be to, reikėtų įtikinti Rusiją, kad bus išsaugoti Rusijos ekonominiai ir politiniai interesai. Ir trečia, taip pat reikėtų paaiškinti Rusijai, kad jeigu ji ir toliau rems e, jau žlugusi režimą, tai apskritai tas nepasitikėjimas gali būti persikelti ir link Rusijos. dėl to jūsų minėto e, jūrų uosto, kuriame turi būti rusų karinės bazės. Tantus uostas nėra toks reikšmingas Rusijai. Belde klausė, ar krikščionys ir kurdai nėra persekiojami. Galiu jūs patikinti, kad iš tikrųjų krikščionius ir kurdai yra sunerime, dėl to, kaip atrodys jų situacija po Asado, tačiau negaliu pasakyti, kad jie yra persekiojami, bet kol kas neturime jokių konkrečių įrodymų, kad taip būtų, kad Sirijoje būtų persekiojama šitas religinės mažumas. Romero Lopes. Minutė mezzo. Grazie, prezidentė. Minutė su pusė. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra opozicijai, kurią sveikino atvykus. Ar tikrai opozicija turi strategiją, kaip užkirsti kelią karui? Ar jūs, kažkuris iš jūsų sakėte, kad esminiai principai yra ir jūs dėl jų sutarėte. Esminis principas yra demokratijos įkūrimas, bet šit, jūsų opozicijoje kokia yra varomoji jėga, pagrindinė jėga, kuri galėtų sukurti bendrą strategiją. Mes turėtumėm žinoti jūsų strategiją, kad Europos parlamentas, 27 šalių parlamentas galėtų jums padėti, bet pirmą paaiškinkite mums savo strategiją. Pirmininkas, ačiū. Ačiū pirmininkė. Daug kas paaiškėjo per pirmą klausimų atsakymų raundą. 20 tūkstančių žmonių buvo nužudyta, neskaičiuojant sužalotų ir taip toliau buvo paminėtas Kofi Anano planas, mes norime ryštingų veiksmų imtis, tačiau su Asadu nebus vykdomas joks dialogas. E, jisai arba mm, negyvas išvežtas iš šalies, arba laikysis joje įsikibęs. Taigi Čiaušeš, Čiaušeskų pavyzdys taip pat rodo, kas atsitinka su diktatoriams. Taigi jis puikiai žino, kas atsitiktų, jeigu jisai būtų uh, teisiamas tarptautinio tribunolo. Taigi Mano manimu, karo nelaimėsime, jeigu pasitelksime išorės paėgas. Kita vertus, pilietinio karo grėsmė yra didžiulė, mes negalime čia situacijos lyginti su Libija. Jeigu tikėtume e, centrinės žvalgybos valdybos informacijai, tai reikėtų suprasti, kad šioje šalyje yra pakankamai daug cheminio ginklo ir kol bus nuverstas režimas, gali būti, kad tas ginklas gali būti panaudotas. Galime prisiminti istorinius įvykius ir suprastume, koks pavojus kyla. Ar jūs galite patikinti, kad tas cheminis ginklas nebus kada nors panaudotas po to, kai pateks į Al-Qaido atstovų rankas ar kitų teroristų rankas? Tante grazie, prezidente. Reigo. Ačiū, pirmininkė. Išreiškiu solidarumą ir dėlį surūpinimą dėl padėties Sirijoje. Pone Albanijai, sakėte, kad laisvės negalima pasiekti vienu šuoliu. Paminėjote Tarybų sąjungos pavyzdį. Aš gyvenau toje santvarkoje ir galiu jūs patikinti, kad bet koks E, diktatorinis režimas yra pasmerktas žlugti. Jūs mus raginate paremti pirmiausiai vidaus opoziciją, bet mums kyla klausimas, ką mums palaikyti ir kaip, kokiomis priemonėmis. Taigi galiu tikrai prisidėti prie pono Mingarelio ir paraginti jūs sukurti bendrą politinę platformą. Jeigu kalbate apie demokratiją ir laisvę, demokratija ir laisvė galėtų būti jūsų platformos principas ir pagrindas. Klausimas toks, ar dabartinė konstitucija galėtų būti pagrindas ateities Sirijai, ar šią konstituciją reikėtų pakeisti? Ir ar tai būtų pasaulietinė demokratija? Dar klausimas apie Rusiją. Žinome, kad Rusija ir toliau pardavinėja aukštąją karinę technologiją Sirijai, pavyzdžiui, e, karinius lėktuvus. Ir buvo patikinti tarptautiniai stebėtojai, kad šitie ginklai nebus panaudoti prieš opoziciją. Kokia yra jūsų nuomonė? Ar šitie ginklai gali būti panaudoti prieš opoziciją? Ačiū. Pirmininkas kolegė Kopa. Ačiū pirmininkė. Pirmas mano pastebėjimas susijęs su to, ką sakė ponas Keliam apie Rusiją. E, Britanijos užsienio reikalų ministerija pareiškė e, pareiškimą apie tai, kad e, Rusija siunčia į Siriją ginkluotę. Taigi Pone Mingarelį, ar mes reaguosime į tokį įvykį ir į tokį pranešimą? Dar norėčiau prisidėti prie tų, kurie ragina, kurie išreiškia solidarumą Sirijos opozicijai. Ir norėčiau pasakyti, kad tarptautinė bendruomenė yra bejėgė šiuo atveju turime pripažinti, kad Anano planas yra miręs, negalime jo atgaivinti. Kita vertus, ir tai yra mano frakcijos, socialdemokratų frakcijos pozicija, karinė intervencija šiame regione yra nesvarstytina galimybė, nes būtų per didelė. E, per, pavojus per didelis ir pačiai Sirijai, ir E, stabilumui regione, negalime lyginti su Libija, nors Libijoje irgi dėjosi baisus dalykai, vis tiek ta intervencija atnešė tam tikrų neigiamų pasiekmių. Taip pat turiu pripažinti, kad iš europiečių gauname labai didelę, didelį psichologinį spaudimą, nes kiekvieną vakarą per žinias matome e, žūstančius vaikus ir iš tikrųjų esame spaudžiami imtis karinės intervencijos. Bet reikia nepamiršti humanitarnių um, klausimų ir taip toliau. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Pone Kaiza. Įdomu. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, šiame parlamente niekas nebėjoja mūsų poziciją Bašaro Alesado atžvilgių. Vienintelis klausimas yra, kaip e, priversti jį atsisakyti valdžios. Viena galimybė yra žiaurus pilietinis karas, o kita galimybė darybų keliu įtikinti jį palikti valdžią. Jūs e, esate istorinė opozicija Sirijoje, tikrai e, jūs labai gerbėme ne pirmą kartą, lankotės pas mus, jūs esate parodę savo pasirežimą. Ir tikrai e, Europos parlamentas, jūsų klausydamas, nuoširdžiai nori jums padėti, tačiau kaip turėtume tą padaryti? Jūs prašote paremti opoziciją kalbama apie opoziciją už Sirijos ribų, tačiau taip pat ir apie opoziciją Sirijos viduje, jaunimą. Nežinome, kaip juos paremti ginklais ar kaip nors kitaip. Puikiai žinote, kad e, ginklai yra tiekiami iš Saudo Arabijos, Kataro, taigi ginklų mes vidaus opozicijai negalime tiekti jiems jų net ir nereikia. Kiti būdai, kuriuos siūlo jungtinės valstijos, kitos valstybės, ką dar galime padaryti, išskyrus bandymą daryti politinį spaudimą Rusijai, kitoms valstybėms, kurios remia Asadą, išskyrus šias galimybės mes kol kas kitų priemonių nematome. Ką jūs manote, kokios jos galėtų būti, kad nepakenktų jūsų šaliai? Neturime daug laiko atsakyti į klausimus, taigi prašau tą daryti trumpai. Labai ačiū. Permainų plano gyvenimas prasidės Asadui palikus valdžią, sudarius perinamą laikotarpį vyriausybę, visiškai įgyvendinus Anano planą ir parengus naują konstituciją. Tokie būtų pirmieji procedūriniai žingsniai, kuriuos reikėtų žengti. Reikia padėti Sirijos tautai. Sirija turi draugų, Ir e, jūs taip pat galėtumėte mums padėti imdamėsi diplomatinių politinio spaudimo priemonių. Asadas turi e, pasirengti. Jeigu Asadas turėtų rinktis tarp mirties ir išvykimo, tuomet jis išvyktų. E, Sirijos jaunimas yra gerai organizuotas, jis nėra organizuotas gaujų principų, jis organizuotas geografinių principų principų, o gaujos yra apginkluotos Asado režimo ir e, tos gaujos žudo civilinius, civilius gyventojus. Tarpų jėgų santykis e, regione yra pakankamai sudėtingas, mes nenorime trikdyti tos dabartinės pusiausviros, e, kuri yra susiformavusi ir siekiame taikiamis priemonėmis savo tikslų. Ponas Malech, aš manau, kad jungtinių tautų ataskaitoje, kurioje teigiama, kad 3 milijonams Sirijos gyventojų reikia pagalbos, ar nepakanka ta, e, ir ta teik, dabar teikiama pagalba nėra pakankama. Turkijos užsienio reikalų ministras pateikė, pasiūlė atitinkamą iniciatyvą surenkti tarptautinę konferenciją kurie būtų svarstamos e, pagalbos priemonės Sirijos gyventojams, tačiau ta konferencija nebuvo sušaukta. Reikia tiek, tiekti pirmiausia humanitarnę pagalbą ir e, priversti e, Sirijos režimą tą pagalbą įsileisti į šalį. Taip pat būtina apginkluoti Sirijos išlaisvinimo armija. Nes e, jeigu santykis šiuo metu yra visiškai nelygus ir jos režimo ginkluotosios paėgos yra ginkluotos žymiai geriau, tuo tarpu Junktinių tautų saugumo taryba reikalauja nutraukti ugnį reikalauja paliaubų, tačiau paliaubos gali būti e, tik tarp dviejų lygių e, vienodai apsiginklavusių grupuočių. E, tuo tarpu padėtis Sirijoje tikrai tokia nėra. Ir e, tai tvirtinti būtų melagystė. Mes siekiame Sirijoje sukurti demokratinį režimą, kuris uh, gerbtų pilietinės visuomenės e, gyvavimo principus, žmogaus teisės, kitus demokratinius principus ir siekime imtis atitinkamų žingsnių šiuo tikslu. Manau, kad e, reikėtų siekiant šių tikslų boikotuoti e, Sirijos politinį režimą. Panas Katlavė, aš manau, kad ES turėtų didinti savo spaudimą Rusijos atžvilgių Tautų saugumo taryboje siekiant priimti rezoliuciją, kuria būtų reikalaujama e, Bašarui Alasadui išvykti iš šalies, atsisakyti valdžios, taip pat e, po to būtina užtikrinti opozicijos aktyvistų saugumą, įsileisti užsienio žiniasklaidos priemonės į šalį, gražinti į šalį e, visuomenės veikėjus, kurie išvyko į kaimininės šalis, e, taip pat didinti tiesioginę pagalbą, kurią šiuo metu teikia Vokietija ir Prancūzija. bei teikti pagalbą opozicijos atstovams taip pat betarpiškai, siekiant apsaugoti jų gyvybę, mes esame dėkingi uh, už ES pagalbą e, teiktą iki šiol. Reikia kuo greičiau rasti problemos e, sprendimą ir e, priversti Bašarą al-Asadą atsistantydinti, atsisakyti valdžios, netgi jeigu saugumo taryboje nebūtų patvirtinta rezoliucija, galbūt būtų galimantis veiksmų be jungtinių tautų įgaliojimų, taip kaip buvo daroma Serbijoje, ponas Mingarelį. ES pasisako prieš e, karinės priemonės sprendžiant konfliktą. Ir vien toks tvirtinimas jau reiškia aiškiai užimama pozicija. Antras dalykas, kur noriu paminėti, ES taiko ginklų embargą ir ragina visas dalyvaujančias konflikto šalis nutraukti ginklų tiekimą Asado režimui. Taip pat šiuo metu rengiame pasiūlymus, kaip užkirsti kelią ginklų tiekimui, pavyzdžiui, reikalaudami e, iš ES įmonių neaptarnauti laivų, kurios, kurie gabena ginklus į Siriją. Tai yra labai konkretus veiksmai. Diskusijos buvo įdomios, ilgos, dėkoju kalbėjusiems, dėkoju svečiams, kad atvyko į susitikimą, dėkoju kolegoms ir visos jūsų mintis bus tiksliai užprotokoluotos.